Dzień dobry, witam koleżanki i koledzy, kolegów. E, Labas rytas, kolegos. Sveikinu visus susirinkusius. Pradedame posėdį. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas - bendrosios diskusijos dėl 2012.